SRD ir EKR frakcijos siūlo kai kurias nominacijas, pakeitimus įvairiuose komitetuose ir delegacijose. Sąrašas bus išplatintas protokole šio posėdžio ir jeigu nebus iki patvirtinimo protokolo jokių pareikštam prieštaravimų,